Norėčiau pabrėžti, kad pagal darbo tvarkos taisyklių trečio straipsnio antrą dalį kiekvienas narys turi teisę e, dalyvauti visuose Europos parlamento posėdžiuose, e, kol nepatvirtinti jo įgaliojimai. Ir taip pat daroma prielaida, kad e, Europ, naujasis Europos parlamento narys raštu deklaruoja, kad jis neužima kitų pareigų, kurios kirstusi su Europos parlamento nario kompetencija ir pareigomis. Ponios ir ponai, gerbiami kolegos, prieš sakydamas kitus savo pranešimus, norėčiau atkreipti jūsų dėmesį į du dalykus, kurie yra labai svarbus. Mes visi tapome liudininkais žiauraus, brutalaus išpolio, kuris buvo įvykdytas vienoje mokykloje Italijoje. Ta mokykla e, vadinasi Morelio Falkonės vardu, tai yra e, anks, anksčiau buvusio e, teisėjo Falkonės našlė. Jie abu prieš 20 metų žuvo nuo mafijos išpolio. Toje mokykloje dvi merginos, dvi mergaitės taip pat tapo augomis e, šito kol kas neišaiškinto išpolio. Melisa, kuria yra 16 metų, žuvo, kita mergaitė, Veronika, kaip tik šiuo metu kovoja už savo gyvybę. Daugelis kitų mergaičių buvo sužeistos, dalis iš jų E, sunkiai sužeistos. Tai yra e, bombos e, susprogdinimo aukos, sprogusios bombos aukos. Tai yra išpolis, apie kurio detalės mes kol kas nieko nežinome, tačiau aš, ponios ir ponai, žinau, kad beveik kiekviename posėdyje pastaruoju metu, pastaraisiais mėnesiais aš šioje, susiduriu su tokia sudėtinga situacija, kad nuolat turiu kalbėti apie nužudytus vaikus ir jaunuolius. Ilgą laiką buvo galiojo tokia nerašyta taisyklė. Jos tos nerašytos taisyklės laikėsi ir patys žemiausi, niekšingiausi nusikalteliai. Visuomet būdavo vengiama žudyti vaikus ir jaunuolius. Vaikai buvo neliečiami. Tai buvo ta uh, taisyklė, kurios dauguma laikėsi. Tačiau dabar, ponai ir ponios, galima konstatuoti, kad vis daugėja atvejų, kuomet yra peržengiama uh, ta riba, kai pažeidžiama ta taisyklė, kai iš tokio aklo fanatizmo e, dėl ideologinių, religinių ar netgi kriminalinių prieža, priežasčių e, aktyviai žudomi vaikai ir jaunuoliai ir jų mirtis, jų žūtis praktiškai ne, nevertinamos. Ir aš manau, kad pasisakysiu visų mūsų vardu, jeigu pasakysiu, kad mes niekiname tokius žmonės, kurie daro nusikaltimus prieš vaikus. Todėl mes savo mintimis esame su nukentėjusių mergaičių šeimomis ir draugais bei artimaisiais mes palaikome e, žuvusiosios Melisos šeimą ir laikome kumščius už Veronikos gyvybę. Taip pat mes palaikome visus jų bendraklasius ir mokyklos mokytojus, nes jie visi išgyvena žiaurės, žiaurę kasdienybę. Taip pat norėčiau e, pasakyti, kad tragiški įvykiai Emilija Romanija regione mus sukrėtė. Neseniai e, Italija patyrė sunku žemės drebėjimą Emilija Romanija regionas e, buvo ypatingai pažeistas. Pagal paskutinius statistinius duomenys e, to žemės drebėjimo metu žuvo septyni žmonės, e, daug yra sunkiai sužeistų ir virš 3000 žmonių liko be pastogės. Taigi mes norime išreikšti savo solidarumą ir užuodą taip pat ir šito, šitiem žmonėm. Norėčiau pasak, kryptis Italijos e, tautą, į visus italus, kas matė paskutinių dienų e, vaizdus. E, tiek Emilija Romanė, tiek Brindisi regionuose tie gali didžiuotis Italijos tauta, matosi, kad italai laikosi labai solidariai ir todėl visiems italams norėčiau išreikšti pripažinimą viso Europos parlamento vardu už tai, kad jie e, laikosi nacionalinio solidarumo šiomis sunkiamis valandomis. Dėkoju uždėmesi. Toliau kiti pranešimai. Norėčiau pranešti, kad e, raštu kreipiausi į tarybą ir komisiją ir išsakiau Europos parlamento poziciją dėl ES maisto saugos agentūros septynių darbuotojų kandidatūrų. Pagal e, reglamento numeris 178-2002 metų 25 e, straipsnį. Šio posėdžio protokolai bus paskelbti. GUE NGL frakcija siūlo Helmutą Šolcą.